Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. E, kolegos, labas rytas. Pradėsime darbus. Ir dabar toliau svarstysime aštuntąjį klausimą. kiek palauksiu dar. Taigi, aštuntasis darbo trakės klausimas. Dabartinė vykstančių trišalių darybų padėtis. Ir mes dabar kalbėsime apie šio trilogo pradžią su Balkanų e, dialogo pradžią su Balkanų valstybėmis dėl priekybos sustarimo. Vakar vyko posėdis, mes priėmėme pakeitimus trijose srityse. Visų pirma, tai buvo techninio pobūdžio pakeitimai, kitas dėl terminų, tre, e, taip pat buvo kalbama apie įgyvendinamus ar, ar deleguotus teisės aktus, kuriuos reikia įgyvendinti. Ir tai buvo mūsų pagrindinis reikalavimas. Ir taip pat trečias aspektas, kalbėjome apie politinį klausimą, tai yra kaip reikia atvarkyti visą procesą su Vakarų Balkanais. Mūsų pozicijos skiriasi pasikeitėme nuomonėmis, šiek tiek e, nusiminėme dėl to, e, nes e, taryba nesu, ne, neturėjo tinkamų įgaliojimų ir turėjome galimybę tik tais, jie turėjo galimybę tik tais aptarti ir priimti techninius pakeitimus. Taigi dabar nuo, vien, nuo pirmo iki devinto buvo tie pakeitimai ir iš viso nebuvo pajudėta iš vietos, kalbant apie deleguotusius teisės aktus iš e, e, tarybos pusės. E, mes jiems pasakėme, kad mums tai yra nepriimtina na, ir mes tikėkime, kad jie sugrįž pas mus diskusijai tada, kai turės darybinį mandatą, darybinius įgaliojimus. Ir vėliau pratesime savo darbą šioje srityje rugsėjo 22. Ar turėtumėte klausimų dėl to? Jei ne. Tada pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo, devintojo. Mūsų komiteto nuomonė apie Europos energetikos sąjungos pranešimą ir um, dabar ponas Buchna norėčiau suteikti Jums žodį ir prašysiu papasakoti apie šitą pranešimą. E, dėkoju. Rengdamas šitą pasiūlymą aš e, e, turėjau apsiriboti labai e, nedideliais šaltiniais. Mes aš šitame pranešime pasistengiau rasti susitarimą tarp šešėlinių pranešėjų ir be abejo tai nėra tik tais mūsų frakcijos nuomonė. Aš uh, tikiuosi, kad kartu su kolegomis mes rasime daug bendrų kompromisų. Mes tikimės e, pagrindiniais e, energetikos sąjungos tikslais, tai yra tvarus energijos tiekimas, energijos saugumas ir atsinaujantis energijos šaltiniai. Mums pavyks tai padaryti, jeigu mes sumažinsime energijos poreikį, kita vertus, jeigu mes išnaudosime tvarius energijos šaltinius. Ir Mes su, taip pat, jeigu sujungsime turimus tinklus ir sukursime pažangiuosius tikslus. Ir tada mes galėsime kartu dėrėtis su, e, ir prekiauti su trečiosiamis e, šalimis. Efektyvus energijos e, tiekimas yra esminis tikslas ir e, mes turime didelį potencialą bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir kurti bendrus standartus ir technologijas, pavyzdžiui, su Kinija. E, ir visų pirma, e, vienas iš esminių dalykų mums yra energijos taupimas. Tam mes turime atsižvelgti ir į įvairius aplinkosaugos sustarimus. Šitas punktas kol kas dar nebuvo labai smarkiai pabrėžiamas, tačiau e, jeigu mes e, pasieksime 30 procentų energijos gamybos iš atsinaujančio energijos šaltinių, tai reiškia mes taupysime elektros e, energijos. Tam yra sukurta techninė sistema, mes ją esame ir patvirtinę, dabar tik tais reikia pašalinti administracinės kliūtis. Investicijos į efektyvaus energijos naudojimo priemonės e, padės e, padidinti mūsų dėrybinės pozicijas e, tarp dėrybose su trečiosiomis valstybėmis. Mums reikia išnaudoti naujus energijos šaltinius, vesti naujus partnerius ir mums užsienio prekyba, tai yra energijos importas ir energijos kainos yra labai aktualus klausimas, todėl labai svarbu pasiekti minėtą tikslą. Užsienio priekybos politinė sanklauda yra būtina taip pat ir energijos, energetikos srityje. Jeigu mes viduje reikalaujame aukštesnių standartų, tačiau išorės prekyboje mes tų standartų nesilaikome, tai mes nepasieksime savo tikslų. ES yra įpareigota siekti šių tikslų ir mes turime e, parodyti savo atsakingumą visos planetos atžvilgių e, ir todėl mes negalime importuoti nešvarios energijos iš kitų kontinentų. E, tai Taip pat labai džiaugiuosi kolegų indėlių prie šitos nuomonės. Ačiū už diskusiją. Dėkoju, dabar noriu suteikti žodį šešėliniams pranešėjams, ponui Isas ir Šato. Salvatore Čiku nuo podido estar aquí. Labai ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Europos Sąjunga susiduria su nemažai e, išbandymų ir tie išbandymai darosi vis sudėtingesni. Ir todėl mes kaip ES reikalavom, kad būtų priimtos priemonės, e, kurios užtikrintų e, prieinamą ir saugę energiją. Pateiksiu keletą statistinių skaičių. Antai, nereikėtų pamiršti, kad ES E, daugiau kaip 50 procentų naftos transpor, e, importuoja, 63 procentus dujų ir dauguma to e, sunaudojama vien transporto sektoriuje. Na ir dabar lygindami skaičius pamatytume, kad elektros ir dujų kainos vis dėlto yra 30 procentų aukštesnės palyginti su kainomis JAV. Kaip tik dėl tos, kaip ir dėl kitų priežasčių, mums reikia ambicingų politinių veiksmų tam, kad ES vartotojai, e, turiu galvoje namų ūkius, e, įmonės, kad jos gautų e, prieinamą, prieinamomis kainomis ir energiją. Ir tam reikia transformuoti energetikos sektorių E, tai yra užtikrinti, kad energijos rautai galėtų laisvai kirsti valstybių sienas. Ypač turiu galvoje tose vietose, kur yra strateginiai e, e, energetinių tinklų mazgai. Ir vėlgi mes turėtume eiti toliau negu dabartinė sistema nes dabartinė sistema priklauso nuo nacionalinių politikų koordinavimo ir kartu yra nemažai kliūčių e, rinkoje. Be to reikia siekti ir Europos 2020 e, tikslų, antai tinklų sujungimo tam tikro procento ir vėlgi reikėtų didelį dėmesį sutelkti į dešimt valstybių narių, tokių kaip Airija, Italija, Portugalija, Estija, Latvija, Jungtinė karalystė, Ispanija, Kipra, Malta, kuriuose dar nepasiekta 10 procentų e, tinklų sujungimo tikslo. Bet to nereikėtų pamiršti ir ES salų. Ten irgi reikia dėkti infrastruktūras, tam, kad būtų galima užtikrinti saugų nuolatinį energijos tiekimą. Be to reikia ir tvarios energijos. Tam, aišku, reikės numatyti kartu konkrečių lėšų tam, kad būtų galima įgyvendinti projektus. 2014 metais spalį parlamentas patvirtino tai. Be to, reikėtų padidinti ir pajėgumus tam, kad e, tikrai būtų galima e, pagerinti mūsų padėtį tarptautinėse rinkose. Ir tam reikės sudaryti priekybos susitarimus, o juose reikės numatyti nuostatas, e, pagal kurias bus užtikrinama apsirūpinimas tam tikrais ištekliais ir kartu būtent išteklius iš Alžyro, artimųjų rytų, kai kurių kitų Af Šiaurės Afrikos valstybių. Ište. Labai. Dabar socialdemokratų šešėlinis, šešėlinis pranešėjas esu aš. Noriu padėkoti pranešėjai. Aš manau, kad rezoliucijos pasiūlyme yra uh, daug esminiai dalykai aptarti, tik tais trys papildymus norėčiau pateikti. Visų pirma, tai yra energetinio sustarimo klausimas. Apie tai jau buvo kalbama su, sustikime ir manau, kad mes, kaip prekybos komitetas, turime labai aiškiai nurodyti, kad energi, e, kad, kad e, energetika turi būti priekybos e, susitarimo dalis, turi būti visas straipsnis apie energetiką, mes, mūsų tikslas yra energijos tiekimas, tačiau turi būti numatyti ir įdėkti mūsų kokybos standartai, kuriuos mes skatiname ir tai turi būti įtraukta į prekybos sustarimus. Mes e, turime e, užsitikrinti, kad energetikos politikoje e, būtų energetikos politika būtų įtraukta į prekybos politiką ir manau, kad pagal antrą punktą mes galėsime pakalbėti ir apie šį klausimą. Dabar septintas punktas. Bendradarbiavimas. Mes turėtume detal, aiškiau suformuluoti šitą punktą. Mes turime labai aiškiai pasakyti, kad mūsų turimi energetiniai sustarimai turi būti dar kartą patikrinti. Tai yra e, įvairūs energetikos sustarimai tarp valstybių narių ir kitų šalių. Uh, visada reikia atsižvelgti į Europos interesus ir atsižvelgti į bendrą energetinę situaciją, kai yra sudaromos dvišalės energetinės sutartys. Ir taip pat reiktų kalbėti apie tokių e, energetinių sustarimų sudarimo ateitį. Ir e, pagalvoti, kas e, bus e, su tais sustarimais, kurie buvo sudaryti prieš e, Ukrainos krizę. Kaip komisija dalyvaus toliau vykdant šitos sustarimus. Nežinome, kad situacija smarkiai pasikeitė po Ukrainos krizės ir dabartinis Lenkijos premjeras reikalavo, kad energija, energetika būtų energetikos sektorius būtų sutvarkytas būtent bendrijos lygmenių, energetiniai klausimai būtų sprendžiami energetikos lygmenių. Taigi reikia pagalvoti apie tai, kokius, e, kaip bus e, tvarkomi iki, šio, iki to laiko sudaryti e, sustarimai, tačiau taip pat reikia numatyti prekybos kriterijus ateitie sudarant energetikos sustarimus. Ir Taip pat noriu papildyti 7 ir 8 punktus. E, e, koks turi būti abipusiškumas tarp e, energetinių sustarimų partnerių kaip abipusiai bus taikomi standartai. Tačiau, aišku, tos standartai turi būti taikomi ir laikantis Europos teisės aktų. Tokie būtų trys mano punktai. O dabar Ema. Ačiū, aš kalbėsiu ponio Kamalo vardu. Dar kartą dėkuoju pranešėjai, rengiant šį pranešimą. Yra daug šioje nuomonėje, ką, su kuo galime sutikti, kalbant apie energijos taupimą, E, siekiant efektyvios vidaus rinkos, tai yra sveikintina. E, Kalbam apie energijos skyrius prekybos sustarimuose, kad būtų galima pasiekti e, lengviau energijos tiekimą ir todėl mes džiaugiamės diskusiją dėl energijos tiekimo įvairovės didinimo ir mažinant tiekimą iš vienų šaltinių. Džiaugiamės, kad propaguojamas prekybos vaidmuo technologijų srityje ar padasidalėjant kompetencijas tarp valstybių narių. Tačiau yra keletas esminių punktų, kuriuos norėtume įtraukti. Pirmiausia, vietinių išteklių svarba ir vidaus energijos gamybos klausimas neturėtų būti praleistas. Ir mes manome, kad reikia daugiau dėmesio skirti, skirti PPO šioje srityje. Ilgalaikiai tikslai būtų E, pasaulinės valdysenos priemonių skatinimas, e, tai leiktų užtikrinti dėsnį teisinį stabilumą šioje srityje ir sumažinti tarptautinius įtampas. Ir mes žiūrėmės e, tarptautinio energijos forumo darbų EPO yra geresnė priemonė. Ir norėtume, kad tai atsispindėtų šioje nuomoje. Bet to reikia paminėti ekologiškų prekių iniciatyvą tarp ES ir kitų PPO narių. Taip galima didinti e, produktų dalį, kurie prisideda prie klimato veiksmų, e, tvarios aplinkos. E, ir čia reikėtų, kad nuomonė būtų paminėti įsipareigojimai šios iniciatyvos siekti gyvenimo iki 15 metų pabaigos. Ačiū toliau, panės Arnės. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pridėti keletą punktų. Manau, kad šis klausimas yra labai svarbus ir reikia reikia mažinti priklausomybę nuo importo, nes importuojame iš esmės nešvarų, nešvarę energiją ir tai kenkia klimatui. Tad čia to taip pat labai svarbu Europos autonomijos ir priklausomybės prasme. Tai yra strategiškas dalykas, todėl reikėtų, kad tai atsispindėtų pranešime. Žinome, kad aplink Europą yra daug konfliktinių nestabilumo zonų ir e, energetinės nepriklausomybės e, klausimas Europai yra ypač svarbu ateičiai. Tai yra pirma. Antra, aš sutinku su visu, ką pasakė pranešėjas e, dėl energijos gamybos, dėl naujovių, dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, dėl nacionalinės politikos derimo. Tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad strategiškai svarbu, kad Europa apsispręstų kuo greičiau užtikrinti savo energijos autonomiškumą. Merci beaucoup. Labai ačiū. Helmut. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau labai padėkoti e, anksčiau kalbėjusiems už gerai nuveiktą darbą ir labai e, svarbi yra šito, šito komiteto nuomonė. Uh, E, mes e, Manome, kad e, suformuluotas pasiūlymas yra tikrai labai geras, kad gerai subalansuotas. Aš norėčiau išsakyti porą uh, pastabų iš savo frakcijos pusės. Dėl punkto, dėl antrojo punkto aš skeptiškai, mes skeptiškai nusiteikę, kad prekybos sustarimas pats savaime bus sprendimas. Kalbama apie e, energetinį, energet, energijos šaltinių importą iš skalūnų dujų. E, Ir e, šeštame punkte kalbama apie e, atsinaujinančius energijos šaltinius e, mes turime taip pat apsaugoti savo interesus dėrėdamiesi su dideliais energetikos koncernais. Mes turime būti inovatoriški ir mažinti savo priklausomumą. Mes manome, kad reiktų sugalvoti tinkamas apmokesnimo sistemas E, tai yra ateities modelis ir e, mes e, nuomonėme, savo nuomonėje turėtume atsižvelgti ir į išmanųjį energijos, išmanę energijos gamybą ir atitinkamus, atitinkamas technologinės naujoves. Aš e, palaikau e, išsakytą poziciją dėl būtinybės taupyti energiją. Manau, kad reiktų e, skaidriau išdėstyti, kiek kainuoja įvairios energetinės technologijos. Taip pat labai teisingai yra pastebėta dėl atominės energetikos ir kokia kaina būtų, jeigu įvairios jėgainės būtų uždarytos, įskaitant ir ne, žmogiškosius išteklius, tai yra žmonės, kurie neteks darbo. Taip pat aš tikiuosi, kad jūs e, įvestę naujų papildomų pakeitimų šitą nuomonę ir e, norėčiau pabrėžti, kad mes nuomonėje minime tarptautinius energijos e, tiekėjus, kurie e, nėra atsakingi. E, na, mes turėtume laikytis vienodos pozicijos, nesvarbu, iš kur yra tas energijos tiekėjas, ar iš Rusijos, ar iš JAV, ar iš kitų valstybių. Slavensko regione yra e, kalbama apie skalūno dujų išgavimą ir apie tai mes turėtume ir e, užsiminti nuomonėje. Taip pat mes turime e, esame suinteresuoti mažinti iškasnio kūro naudojimą. Ir Vokietijoje reiktų pasitemti šios srityje, tačiau ir Graikijoje taip pat. Mes manome, kad tai turi būti mūsų vienas pagrindinių tikslų. Aš manau, kad pramonės komitetas turėtų daugiau atsižvelgti į prekybos komiteto nuomonę dėl šio, šio pranešimo. Dėkoju. Na, visada miršta, viltis miršta paskutinė. Dabar. Ponas Borelį, ačiū pirmininkė. Energetikos politika Europa kelia dviejopus iššūkius. Pirmiausia, vidinius, tai yra energijos vartojimo ir vidaus rinkos e, kūrimo, kuri dar nesukurta. Ir antras yra išorės aspektas. Ir ši nuomonė daug erdvės skiria veiksmingumui, energijos naudojimo mažinimui, e, atsinaujinantiems šaltiniams, su tuo mes sutinkame. Tuo pat metu mes norime atkreipti dėmesį į fundamentalius dalykus, tai yra energijos infrastruktūros poveikis, skaitant atsinaujinančius šaltinius, e, vietos bendruomenėms. E, saulės ar e, vėjo energija kartais prisideda prie centralizuotos politikos kūrimo, kas kenkia vietos bendruomenėms kalbant apie atsparumą ir, e, e, e, ir efektyvumą išlaidų prasme, reikia atkreipti dėmesį, kad pirmiausia, kovant su išlaidavimu, reikia pirmiausia informuoti žmonės, vietos bendruomenės, nes švaistūniškas gyvenimo būdas ne tik kainuoja daug, bet ir kenkia planetai. Todėl reikia siekti ir geopolitinio balanso, kad būtume mažiau pažeidžiami. Yra tradicinių svarbių partnerių, pavyzdžiui, Norvegija, Turkija, Azerbaidžianas, tačiau yra ir naujų pasaulio regionų, kur ES nori būti labiau matoma, pavyzdžiui, Vidurio Azijos valstybės, ypač Kazakstanas. Europos parlamentas turi paremti šį strateginį pasirinkimą, atsižvelgiant į naujas aplinkybės e, po krizės santykiuose su Rusija sustikinęs, kad daug vidaus klausimų mūsų darbo tarkiai išliks komitete, to aš paminėsiu keletą skirų dalykų, kurie minimi nuomonėje. Energijos naudojama efektyvumas, kaip sakiau, tai yra komisijos dokumento e, įžanginiai įimai, e, e, kalbant apie tai, kad reikia naudoti vietos išteklius, tačiau reikia nepamiršti ir piliečių vaidmens e, šioje srityje. Pavyzdžiui, e, taip pat e, ketvirtas punktas, kur kalbama apie paklausos mažinimą. Na ir antras, trečias punktai susijęs su prekyba energijos rinkos plėtojimu. Čia reikia atsižvelgti ir naujų rinkų atsiradimą. Aišku, per mūsų kadenciją turėsime dar galimybių stebėti, kaip krypsta reikalai tose naujose rinkose. Ne, skaitant ir mūsų stebėsinos grupę e, Vidurio Azijai. Turime taip pat nepamiršti Rusijos ir Ukrainos vaidmens. Dėl ketvirtojo punkto tai norėčiau paminėti e, netiesioginius išteklius, kalbant apie naftą, dujas ar atsinaujinius šaltinius ar kitus šaltinius, svarbu nepamiršti ir infrastruktūros e, plėtojimo poveikio vietos regionams. E, komisijos dokumente kalbama apie infrastruktūrą, kuri galėtų e, nukreipti tam tikrą prekybą energiją. Problema yra ta, kad nėra pabrėžiamos vietos bendruomenių vaidmuo, kalbant apie infrastruktūrą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šią problemą. Reikia vengti vien tik tai, kad prekybos interesai vyrautų, negalvojant apie bendruomenių interesus, jų sprendimo prieimimus. Kalbant apie konsensusą ir demokratinį tikrinimą, tai labai dažnai e, lengva tokiais atvejais e, įsipainioti ir organizuotą nusikalstamumą. Reikia taip pat daugiau skirti moksliniams tyrimams, naujams technologijams, nes e, jie turi didelį poveikį ir užimtumui. Na, noriu padėkoti ponai Buchneriui už darbą ir visiems uždėmesi. Labai ačiū dabar, Fernand. Monsieur le Président, mes chers collègues. Pone pirmininkė, brangus kolegus, Iš tikrųjų, šituo pranešimu dabar pasisakoma už tai, kad reikėtų suteikti daugiau e, galių komisijai ir atimti iš valstybių narių. Tad vėlgi kalbama apie e, šiaip jau vidaus energetikos e, rinką, rinkos kūrimą. Ir dabar vėlgi išsakytas noras tai mažiau pirkti dujų iš Rusijos, tai aišku tiktų labiau JAV vyriausybei E, ir tokiu būdu tada būtų galima vėlgi e, kariauti. Ir kita vertus vėl kalbama apie tai, kad būtų galima e, importuoti skalūnų dujas, suskystintas dujas laivais ir panašiai. Bet kita vertus, tos valstybės, kuriuose rinkos nekonkurencingos, tai juose matom, kad kainos aukščiausios. Antai Prancūzija dabar e, šiaip jau Prancūzijoje tokių pavyzdžių galima paminėti. Ir kartu, e, kartu kai kurios e, branduolinės jėgainės iš tikrųjų yra šiaip jau lengviau valdomos. Ir todėl, ir todėl Ir todėl, bet kita vertus, viską pa, pa, palikti valdyti e, privačioms bendrovėms, turiu galvoje brandolinės jėgainės, būtų per daug pavojinga. Dabar kalbama apie mastų ekonomiką, e, ekonomiją. E, E, antai minimi mm, šiaip jau saulės e, energijos e, tam tikri šaltiniai, bet kita vertus vėlgi elektr... energija taip gaminama dažnai kainuoja keturis kartus brangiau negu kitais energijos šaltiniais. Tad reikėtų vėlgi kalbant E, apie atsinaujinamosius energijos šaltinius, tai vėlgi e, vis, vis, visų problemų jais vien neišspręsim. Tad e, turint visus šituos faktorius, tada vartotojai atsidurtų nepalankiose sąlygose privačių, bendruomenių, privačių bendrovių akivaizdoje, nes vėlgi šios nuolat didintų kainas. Tad E, tokiu būdu šitas pasiūlymas iš tikrųjų reikštų kur kas, kur kas, e, did, kur kas brangesnę elektros energiją ir, ir mažesnį saugumą. Labai ačiū. Toliau Ekmark. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėjau pasakyti, koks svarbus šis pranešimas ES ir mūsų komitetui. Uh, pranešėjas iš tikrųjų nuveikė nemažai darbo, noriu pasveikinti. Ponas Langė pateiks pakeitimo pasiūlymų, e, aš su, su jais gali, sutiksiu ir dabar norėčiau pateikti keletą konkrečių pasiūlymų, kad pranešimas būtų konkretesnis, kad būtų minimos konkretesnės priemonės. Labai svarbu yra štai kas - didinti energijos veiksmingumo tikslus ir padaryti tuos tikslus privalomus valstybėms narėms. Tad mes iš tikrųjų e, konkrečiai turėtume skatinti energijos veiksmingumą, konkrečiais skaičiais. Bet to labai svarbu nustatyti ir energijos tinklų jungčių tam tikrą e, tikslą ir padaryti tą tikslą privalomą. Labai svarbu užtikrinti saveikų sujungimą vidaus, nes priešingų atveju mes negalėsim kalbėti apie būtent e, energijos e, rinką. Be to, kitas labai svarbus klausimas susijęs su tuo, ką darom mūsų komitetas, tas klausimas susijęs su priekybos politika. Mes turėtume siekti stiprios politikos, turiu galvoje e, CO2 e, emisijų e, leidimų, CO2 priekybą, siekiant užtikrinti tvarų augimą ūkio ir kartu siekiant e, saugoti aplinką. Bet kita vertus, vėlgi reikėtų sudaryti vienodas sąlygas įmonėms, kurių tokių sąlygų dar kol kas nėra. Dar vienas dalykas, kuris e, nėra susijęs su ekonomikos klausimais, tai yra daugiau principinis dalykas. Maničiau, nuomonėje mes turėtume kalbėti apie štai ką kad reikėtų sustiprinti vartotojų teisės ir kartu e, šiaip jau kovoti su energetiniu skurdu. Dabar suteiksiu žodį komisijai Martin Vestrup. Much, Chairman, and... Labai ačiū, pirmininkė, ir ačiū komitetui už tai, kad mus šiandien pasikvietėt. Pirmiausia, Ačiū už tai, kad e, pasiryžot parengti nuomonę šiuo klausimu. Žinot, kad energetikos sąjunga yra vienas iš strateginių ES prioritetų per ateinančius metus, dėl to e, praėjusiais metais visos šalis sutarė ir tikrai e, energi priekyba energetikos produktais yra labai svarbus dalykas siekiant e, tikslo. Labai svarbu, kad tikrai dabar užsimojot parengti nuomonę ir kad e, iš tikrųjų dabar svarstot šį klausimą. Šiandien aš kalbėsiu labai trumpai, paminėsiu tik tai porą dalykų jūsų nuomonės projekte, kuriuos paminėjo komiteto nariai. Mes plačiai pritarėm nuomonės projektui, kaip kokį jį pateikė pranešėjas, labai svarbu įvertinti, kaip būtų galima pasiekti energijos veiksmingumo, atsinaujinamųjų energijos šaltinių didesnio vartojimo, uh, sumažinti priklausomybę nuo energijos importo, bet e, suprantama, dar vis dėlto būsim priklausomi nuo energijos importo kurį laiką. Ir todėl tame kontekste labai svarbu įvairinti energijos šaltinius ir kartu e, užtikrinti tvarumą ir konkurencingumą. Bet to mes jau stengiamės e, užtikrinti tuos klausimus priekybos susitarimuose įvairiuose sektoriuose, tad ačiū už jūsų paramą šiuo aspektu. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, ateinančiais metais mes peržiūrėsim tarp vyriausybinius susitarimus energijos sektoriuje. Ir aišku, sieksim kad dabartiniai susitarimai dėrėtų, visiškai dėrėtų su ES teisės aktais, bet kartu sieksim, kaip būtų galima sustiprinti tokius susitarimus. Be to mes įvertinsim, peržiūrėsim e, dujų, dujų tiekimo saugumo reglamentą, tam tikrus jo punktus, kur kalbam apie bendrus energijos pirkimus Tad tuo ir norėčiau baigti. Dar kartą ačiū Jums už nuomonės projektą, ačiū už tai, kad Jūs taip aktyviai e, svarsto šiuos klausimus ir e, tikiuosi, kad e, ir toliau tada apie tai bus plačiai kalbama parlamente ateityje. Ačiū, ponė Vestrupai. Jūs paminėjot dujų tiekimo saugumo reglamento peržiūrą. Gal galėtumėt pateikti keletą elementų būtent apie tai, e, kaip bus e, keičiamas šis reglamentas, kaip, kur kryps darbai komisijos atstovas. Taip, aš galėčiau pateikti tam tikrų elementų, tačiau kol kas apie tai anksti kalbėti. Na, o komisija dabar rengia labai plačias konsultacijas su suinteresuotomis šalimis ir kol kas mes dar neturim išsamaus tokio visuminio vaizdo. Bet e, vasario komunikate, kur kalbama apie energetikos sąjungą, mes kartu mastom ir apie komisijos vaidmens sustiprinimą prieš sudarant susitarimus. Aišku, mes turim pranešinėti informaciją apie būtent dujų tiekimo susitarimus, tą mes ir darysim, bet kartu jūs užsiminėt e, pats netiesiogiai, mes užtikrinsim, kad e, dabartiniai susitarimai e, būtų iš tikrųjų teisingi, dėrėtų su teisės aktais, tačiau kol kas plačiau apie tai kalbėti būtų anksti. Ir dabar suteiksime žodį pabaigai ponui Buchner. Labai dėkoju už įdomias pastabas. Be abejo, aš pasistengsiu kiek tik įmanoma atsižvelgti į tas pastabas, rasti e, sutarimą ir tikrai labai džiaugiuosi išsakytomis naujomis idėjomis ir gerų bendratarpiavimu. Ačiū. Gerai. Dabar norėčiau pastebėti, kad e, terminas pakeitimams yra 17 e, diena, 12 valanda. Ir mes balsuosime dėl pranešimo rugsėjo 22. Dabar dešimtasis darbo tvarkės punktas. Pranešimas. apie delegaciją Italiją, Genują ir e, Milaną. delegacija turėjo nagrinėti du esminius dalykus. Visų pirma, e, uostų plėtojimas, pavyzdžiui, Genujoje ir e, kitas dalykas, tai yra Expo e, vykstančio, vykstančios Milane klausimas ir kaip tai susijęs su prekybos politika ir tvare žemdirbi, tvarių žemės ūkių, maisto produktų tiekimas ir panašiai. Delegacijoje buvo ponas Kaspari, Vysas, Dantė, ponė Moska, ponė Begin. Ir norėčiau padėkoti tiems, kurie aktyviai dalyvavo tame vizite. Tai buvo tikrai labai gera delegacija, e, buvo kalbama apie tikrai esminius dalykus ir e, genojos uoste buvo užmėgsti kontaktai su uosto darbuotojais ir muitinės atstovais. Buvo aptarti svarbus klausimai susijęs su šia pramonė šaka. Ir taip pat buvo aptarti iššūkiai, kurie tyko plėtojant uostų infrastruktūrą. Mes e, turėtume dar grįžti vėliau prie muitinės klausimų. Expo kontekste buvo kalbama apie maisto prekybą ir maisto tiekimo užtikrinimą, maisto saugumą. Na, ir ES paviljone buvo diskutuojama apie tai. Galima buvo pasižiūrėti į tą paviljoną, pasižiūrėti, kaip Europos Sąjunga yra pristatoma e, Milane Expo parodoje. Na ir e, galiausiai taip pat vyko diskusija su spaudos atstovais, kurie e, domėjosi mūsų vizitu ir na, iš tikrųjų mes turėjome labai daug informacijos uh, apie žemės ūkio produktus, pavyzdžiui, prieigą prie jų rinką, žemės produktų rinką, taip pat kvotų mm, režimas ir e, geografinių nuorodų klausimas, muitinės klausimai, geografinės nuorodos buvo aptariamos e, tame kontekste, kad Italijos žemės ūkiui tai yra tikrai labai svarbus klausimas. Taip pat mes turėjome galimybę pabendrauti su vietinėmis regioninėmis e, institucijomis ir pakalbėti apie Europos ateitį. Last Call Europe 2020 e, buvo kalbama apie tvarumą. Ir Taip pat aptarėme daugybę e, įvairių renginių ir jų e, datų. Taip pat buvo svarbu tai, kad šita delegacija veikė sklandžiai ir e, važiavo kartu su delegacija iš Žemės ūkio komiteto ir pramonės komiteto. Taigi, iš esmės, buvo galima ten kalbėti iš trijų skirtingų pozicijų. Tai turėjo labai gerą poveikį. Tai tiek iš savo pusės. Buvo pateiktas pranešimas. Norėčiau paklausti, ar delegacijos nariai nori ką nors papildyti. Pone Vizas. Muchas gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. Aš sutinku su jumis. Tai buvo puikiai iniciatyva ir su pone Begin lankiausi Genujoje ir jos uoste. Ir mus puikiai priemė vietos atstovai, valdžios atstovai, bendrovės. Šioje ataskaitoje, man atrodo, reikia atminti, kad yra tam tikrų tų problemų, kurios tebe egzistuoja priklausomai nuo uosto, per kurį atvežami atvežamas prekės Europoje. Pavyzdžiui, kalbant apie triškus itališkus produktus, pavyzdžiui, makaronus ar kai kurios sūrius, tai jie eksportuojami be ypatingos e, kontrolės kartais e, reikia žinoti, iš kur tie produktai E, iš kur jie patenka. Kita problema yra e, jungtis tarp viduržėmio jūros uostų tiek šiaurėje, tiek pietose, tai labai svarbus aspektas. Taip pat dėl uostų Afrikoje. Galbūt galėtume kartu e, panalizuoti šios klausimus susijusius su transporto komitetu. Ačiū. Panas Arnas. Ačiū, ponia pirminkė. Norėčiau užduoti klausimą tiems, kurie vyko į Genują. Kokia tikra kontrolės situacija? Ar iš tikrųjų e, maisto produktai yra kontroliuojama, ar geografinės nuorodos e, kontroliuojamas? kiek kokia dalis maisto produktų patenkančių į ES į uostus neįleidžiami. Tas pats dėl geografinių nuorodų klausimo. Ačiū už patikslinimą. Perdón. Si es cierto que mm, hay veces. Taip, tiesa, kad e, patikrinimai ne visuomet vykdomi geriausių būdų, aišku, viskas priklauso nuo prekės tipo. Kartais vykdomi atsitiktiniai tikrinimai, neįmanoma juk patikrinti absoliučiai viską, kas atvežama, todėl e, na, parinkami produktai tikrinimo atsiktinė tvarka. Deja, tai reiškia, kai kurie produktai, kurie neturėtų patekti į rinką, patenka į ją. Kai dėl geografinių nuorodų, tai mes tikrai daug dėmesio skiriame šiam klausimui. Manau, mes manome, kad yra labai svarbu. Tačiau tai nėra problema vien tik tai Genujos uostui, tai svarbu visose e, Europos uostose. Nepamenu, kuriai prekių klasiai mes ypač daug dėmesio skiriame, tačiau buvo tokia viena prekių kategorija, matėme jos dokumentus, e, sūrių importo dokumentus su geografinė nuoroda. Tai reiškia, kad e, tuos produktus galima buvo patekti importuoti per kai kuriuos e, Europos uostus. Ir ateityje iš tikrųjų reikia iš esmės spręsti šį klausimą, ypač kai tai susijęs su šių produktų tikrinimu, kai jie patenka mūsų, į mūsų uostus. Yra padirbtų produktų, kurie įvežami į Europos rinką. Hmm? Ja. Ähm, ich finde den, den Gesichtspunkt, den Herrn Fiesers angesprochen hat, richtig gut. Dass Labai gerai, kad pasisakė ponas Visas, nes muitinės ir uostų kontrolės klausimai turi būti aptarti kartu su transporto komitetu. Mes galėtume tai padaryti savo iniciatyvą ir taip pat raštiškoje nuorodoje e, nuomonėje yra išsakyti, nurodyti tam tikri skaičiai. Pavyzdžiui, dėl e, suklastotų produktų e, tačiau mes galėtume e, įvesti čia ir daugiau skaičių. Ar turėtumėte kitų klausimų, komentarų delegacijai vykusiai į Genu, Genują ir Milaną? Jeigu ne, tai tada padarysiu pertrauką šešioms minutėms. Good. Mm, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerbiami kolegos. Dabar vėl tęsime posėdį ir dabar pereiname prie 11 klausimo. Tai yra E, balsavimas dėl to, ar mums reikia sudaryti, dalyvauti e, trišalėse dėrybose dėl e, konfliktinių, iš konfliktinių zonų siekiamų, tiekiamų mineralinių iškasenų. Dabar E, buvo atidėtas šitas klausimas, nes mes užsėmėme e, pirmininkų suigos e, klausimais ir pirmininkų suiga nusprendė, kad mes turime tęsti tradiciją ir pradėti trišalės dėrybas. Mes pateikėme balsavimo sąrašą. Tiek dėl dėrybų pradžios, tiek dėl E, tarybinės komisijos sudarimo. E, tai labai aiškiai yra išdėstyta 73 e, straipsnėje mm, išdėstyta, kokios yra užduotis skirtos ir apie tai, kad turi būti atsiskaitoma komitetui ir taip pat kalbama apie E, tai, e, kas reikalinga norint sudaryti dėrybinę komandą ir e, ko iš kom, reikalavimo iš komiteto norint pradėti dėrybas. Taigi dabar padarykime bandomąjį balsavimą, galite balsuoti elektroniniu būdu. Tikiuosi, kad atsinešite savo balsavimo korteles. Taigi pradedame bandomąjį balsavimą. Ich habe hier 39. 93 balsavimo kortelės, taigi balsavo 93 kolegos. Viskas teisingai. Baigiame bandomai balsavimą. Taigi dabar balsuojame dėl trišalių dėrybų pradžios ir dėrybinės komandos sudarimo. Balsavimą pradedame. Und die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimą baigiame. E, iš, už balsavo 24, 15 susilaikė. Taigi, rezultatas aiškus. Periname prie 12 klausimo. Tai yra rezoliuciją dėl prekybos e, susitarimo su Baliu. E, balsuojame dėl 18 e, pakeitimo, kas už, kas prieš. Susilaikę, atmesta. Toliau 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Atmesta 21 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę atmesta. 20. Kas už prieš susilaikę priimta. 22. Pakeitimas kas už prieš susilaikę atmesta. 23. Kas už prieš susilaikę atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 34 e, pakeitimas, kas už, prieš, ponios ir ponai, dar kartą, 34 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, suveikė, ar ne, atmesta. 35. Pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 36. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 37. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 38. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 39. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 25. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 26. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 28. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. E, 45 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 46 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Trečiasis kompromisas, e, kas už, prieš, susilaikė priimta. 50 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta priimta. Penktasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis pakeitimas kas už, kompromisas prieš, susilaikė, priimta. 60 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 65 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 66 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. DV1, kas už, prieš, susilaikė, priimta. DV2, kas už, prieš, susilaikė, priimta. DV6, kas už, prieš, susilaikė, priimta. DV7, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Trečiasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Kompromisinis pakeitimas aštuntasis kas už, prieš, susilaikę, atmesta priimta. Aštuntasis pakeitimas kas už, prieš. Patikrinkime. Aštuntasis pakeitimas. Balsavimą pradedame. Baigiame. Taigi priimta. Toliau dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Toliau vienuoliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Dvyliktasis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 15, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 16. Okay. Also ich habe Taigi 13 e, pakeitimas aš jį praleidau, balsuojame dėl jo, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 16 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 17 kas už, prieš, susilaikę, priimta. Ir dabar elektroninis balsavimas pabaigai. Pradedame. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame. 29 už, 4 prieš, 6 susilaikė. Sveikiname. Ir dabar pereiname prie 13 punkto. Tai klausimas dėl to, ar mes esame už e, priekybos e, sutartį. Tai darysime balsuodami elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Und die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame. 33 už, 4 prieš, 2 susilaikė. Labai dėkoju už greitą balsavimą. Mes dabar turime 15 minučių e, laiko ir 10.30 mes e, pratesime posėdį ir kalbėsime apie e, žmogaus